Dear colleagues, please, may I ask you to take seat? So let's start our session two. Kolegos, prateskime darbą, pradėsime antrą sesiją - bankinė sąjunga, kapitalo rinkų sąjunga, finansinių paslaugų rinka. Noriu pasveikinti Gobasi FISMA atstovą. Narė, bankinės e, institucijos pirmininką. Spelts buvo mūsų mm, pranešimo dėl finansinių paslaugų teisės aktų situacijos įvertinimo pranešėjas. Padarys mm, pranešimą. Tiesiog Keletą pastebėjimų padarysiu mūsų sesijos pradžioje. Finansinė krizė labai aiškiai parodė, kad ir reguliavimo bazė yra silpna globalių, europinių lygmenių, taip pat, kad finansinė integracija nėra užbaigta ir finansinė krizė paskatino parengti finansinių reformų darbo atverkę. Ir tai lemia gilius pasikeitimus vidaus finansinių rinkų veikime ES. Tie užmojų mastas, tų pasikeitimų dydis, galvojant apie um, bankinę sąjungą, kapitalo rinkų sąjungą ir es finansinių paslaugų bendrąją rinką, mm, aišku, išryškina e, bendrą situaciją, kad kompetencijos institucijų vaid, įvairių lygmenų vaidmenys skiriasi, bet manau, kad tikrai labai svarbus yra glaudus bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų, todėl džiaugiuosi šią galimybę aptarti tai, kaip galėtumėm pagerinti bendradarbiavimą e, teisės aktų srityje ir politinės kontrolės ir priežiūros srityje. Pradėkime nuo bankinės sąjungos. Tai yra mm, vienas iš aktualiausių ir plačiausių užmojų projektų. Mes vis jau padarėme reikšmingų radikalių pakeitimų bankinės sąjungos srityje. Ir Mes Europos parlamentas turime teisėjų kūrinį vaidmenį, bet taip pat ir labai svarbu politinės kontrolės vaidmenį. Turime tarp institucinį susitarimą su ECB. Mes norėtumėm, kaip jau sakiau, mm, apibriežti tai, kaip formuojama bendarbiavimo struktūros nacionaliais parlamentais, kad būtų galima užtikrinti daug geresnę parlamentinę priežiūrą uh, geriau kontroliuoti reguliavimo tarnybą šios srityje. Ir aš norėčiau išryškinti tris sritis, kur būtų labai svarbu aptarti, e, padiskutuoti aktualiausius klausimus. Visų pirma, tai čia kalbu apie bankinę sąjungą, labai greitai perėsime prie kapitalo rinkų sąjungos. Tai yra, kaip užtikrinti vienodas veikimo sąlygas. Mes e, sugebėjome suderinti tai, kad reikia stipresnės finansinės konvergencijos ir kita vertus, kad reikia už saugiklių, reikia užtikrinti, kad būtų tikrai toks sveikas pluralizmas um, bankinių modelių um, Europos Sąjungoje. Ir maži bankai, kad būtų, ir dideli bankai, kad būtų uh, rinkos rizika, kredito rizika ir taip toliau. Kaip užtikrinti ir konvergenciją, bet ir tuo pat metu mm, išvengti uh, to, kad tas pluralizmas būtų paneigtas, jį nebūtų atsižvelgta. Taip pat reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp stabilumo ir augimo. Tai yra, reikia mažinti riziką viena vertus ir kita vertus reikia vengti procikliškumo ir neigiamo poveikio skolinimui realiai ekonomikai. Man atrodo, mes judame reikiamą kryptimi Turime ir komisijos pasiūlymus, pavyzdžiui, dėl e, CRD, CRR peržiūros. Čia rizikos mažinimo priemonės yra tikrai reikšmingos ir, ir e, kita vertus bus ir nuostolos dėl augimo skatinimo, pavyzdžiui. Um, įvairių veiksnių išplėtimas, finansavimo, infrastruktūros, visos nuostatos. Taigi mes judame tą kryptimį ir, aišku, Bazelio mm, diskusijos yra labai, dėrybos labai svarbus e, elementas e, sprendžiančios klausimus. Reikia pasiekti subalansuoto rezultato, kad būtų galima užtikrinti ir aukštus globalius standartus, mažinti e, įvairių akcesų galimybę, reikia užtikrinti, kad viskas būtų padaryta subalansuotai ir plenarinės sesijos patvirtintoje rezoliucijoje yra pasakyta, kad reikia neigiamai nepaveikti bankinių modelių, e, reikia Mm, ir išsaugoti ES bankinius modelius. Na ir trečias dalykas, kaip mes sudėtingus klausimus sprendžiame, kas, kas yra praeities palikimas kaip mes išmintingai gyvendiname teisinės nuostatas ir paskutiniai pasikeitimai rodo, kad mūsų taisyklės tikrai leidžia užtikrinti tam tikrą lankstumą uh, Čia esmė būtų, kaip būtų geriausi, geriausias būtas jį panaudoti tinkamai sprendžiant problemiškiausius klausimus, kas paveldėta iš, iš praeities, pro, tai būtų prastos skol, paskolos. Ir ponas Enrėja seminare pristatė labai svarbių pasiūlymų tuo klausimu. Uh, jau žiniasklaida apie tai informuota, tai bus tikrai naudinga mums išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu, išgirsti galbūt ir detalesnius paaiškinimus dėl to. Manau, kad tikrai pasiūlymai įdomus ir kad, kad būtų turto valdymo kompanijos būtų tikros, tik tikrai rinkos vertė paremti pirkimai, vertinami galimi nuostoliai tokiu būdu, ką prisima bankai, kaip to, tas mechanizmas veiktų jūsų nuomonė, e, kaip būtų sprendžiamas toks dalykas kaip e, kaina, eksante, ekspost. Ex E, tikrinimas bendrų e, išteklių e, dalis ir taip toliau. Aš labai tikiuosi, kad jūs galėsite mums daugiau papasakoti apie tai. Na ir galiausiai Paskutinis toks svarbus iššūkis, kalbant apie bankinės sąjungos sukūrimą, užbaigimą, sudėtingiausias turbūt klausimas būtų susijęs su asimetrija tarp dabar taikomų taisyklių ir dabar esamų institucijų ir nacionalinių išteklių. E, čia tai būtų kita tas varsiklių pusė, nu, kad labai svarbu yra užtikrinti pusiausvyrą tarp rizikos mažinimo ir rizikos pasidalymo. Uh, Mm, manau, kad būtina riboti riziką, dėti ypatingas pastangas, ypač galvojant mm, apie bankų veiklą ir valstybių veiklą. Ir e, pagrindiniai elementai, ko dar reikia užbaigiant bankinę sąjungą, tai būtų ir, ir garantijų mechanizmas, Nežinome, aišku, kokie yra čia jautrus elementai, galvojant apie tą projektą ir mes su Edis pasiūlymu dabar dirbame. Reikia tikrai išmintingų variantų. Ir labai svarbu, kad turime galimybę dabar aptarti tokius svarbius klausimus su nacionaliniais parlamentarais. Na ir dar vienas dalykas - kapitalo rinka bankų sąjungos įgyvenimas, geriau integruotos kapitalo rinkos su pagerintų rizikos pasidarymu, finansavimo galimybių diversifikavimu pasitarnautų visai Europos ekonomikai, kartu su bankinė sąjunga, kapitalo rinkų sąjungos sukūrimas visoms valstybėms narėms būtų logiškas sekantis žingsnis siekiant sukurti ekonominį ir pinigų sąjungą. Labai svarbu yra užtikrinti nuoseklumą, darnumą es finansinių taisyklių srityje ir tai yra vienas iš mūsų komiteto veiklos prioritetų. Po to, kai buvo paskelbtas Europos komisijos MU veiksmų planas, parlamentas patvirtino re rezoliuciją ir Balts pranešimą. Panas Balts esu tikras pats prisakys savo pranešimą jums. Uh, Mm, siekiama įvertinti bendrą poveikį ir dar galimas spragas, kad būtų išvengta reguliavimo naštos neigiamų, neigiamų padarinių. Komisija lapkritį paskelbė komunikatą, kur paskatino mm, išsi, išsiaiškinti, yra, kokia yra finansinė bazė, finansinė, teisinė bazė finansinių paslaugų sektoriui taikoma ir savo CMU veiksmų plane Komisija siekia sukurti tinkrą, tikrą bendrąją rinką e, fin, finansinių paslaugų srityje ir yra prospekto trilogo dėrybos vykstančios ir dabar mes dėl dviejų reglamentų baigėme darbą, dėl vertimo vertybiniais popieriais. Dabar labai svarbu tęsti toliau e, CMU kapitalo rinkų sąjungos visą darbą ir uh, žiūrėti, kokios dar yra spragos dabartiniuose teisės aktuose ir Europos komisija paskelbė dabar viešas konsultacijas vidurio, laikotarpio vidurio peržiūrai rengintis e, kapitalo e, rinkų sąjungos kūrimo procese. Norint įgyventi šį projektą, mes siekiame dalyvauti ir kitam, kitose žingsniuose šio proceso ir labai džiaugiamės šią galimybę aptarti su nacionaliniais parlamentais šios klausimus. Tai yra puikiai proga galime dabar tai padaryti ir suteiksiu žodį visų pirma Ugo Basi, po to ponui Andrija Enryje, po to mm, ponui Balts. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, gerbiami parlamento nariai, ačiū už kvietimą. Ačiū už galimybę pasidalinti kai kuriais e, pastebėjimais, e, kai ką jau iš to minėjo ponas Gautierė, konkrečiai kalbant apie kapitalo rinkų sąjungos projektą. E, man teko garbė būti už tai atsakingam. Taip pat galbūt galėčiau paminėti praeitą lapkritį komisijos paskelbtus e, rezultatus. Taip pat norėčiau paminėti tai, kas e, paskatino, kaip minėjo panas Gautierė, tai yra e, komiteto rezoliucija kontrolės mano Vatso rezoliucija paskelbta jau daugiau kaip prieš metus. Ir iš esmės Joje komisija raginama pasigilinti į vieną labai svarbų klausimą, tai yra patikrinti, ar finansinė sąranga sukurta įvykdžius išsame reformą finansinės krizės metu tebėra tinkama ir finansinių e, paslaugų ir rinkų sąranga padeda finansuoti realią ekonomiką. Būtent toks turėtų būti tikslas. Taigi toks buvo mūsų šeities e, e, taškas siekiant surinkti įrodymus, pradės, pradėjom konsultacijas ir e, pastebėjimais dėl to pasidalinsiu vėliau. Bet e, nuo pat pradžių e, Junkerio komisija buvo susikoncentravus į kapitalo rinkų sąjungos projektą. Nuo pat pradžios tai buvo laikoma vienu svarbiausių pirmininko Junkerio prioritetu paskyrus uh, Um, komisijos narių kolegija ir tikslas buvo sukurti gilesnę, labiau integruotą kapitalo rinką, kad kapitalas galėtų laisvai judėti kad e, ten, kur perteklinis kapitalas, jis galėtų judėtų e, ten, kur e, yra paklausa, kur jo reikia, kad būtų galima finansuoti realią ekonomiką. Nuo pat pradžių išsiaiškinome, kokios iniciatyvos prisidėtų prie tokio tikslo. Ir pirmasis žingsnis buvo veiksmų planas, pradėtas tai. Tai rengtis 15 metais, paskelbėme kai kurias iniciatyvas jau tuo metu, tai yra prospektų direktyvos peržiūra ir reglamentas dėl vertimo vertybiniais popieriais. Taip pat dėl e, rizikos e, kapitalo taisyklių e, koregavimo, kad visą tai taptų prieinamiau, visą tai vyksta, kaip minėjo panas Gautieri, ir dabar uh, Periname prie e, kitų iniciatyvų įtrauktų veiksmų planą ir žingsnis po žingsnio mes įgyvendiname, e, ką mes viešai sakėme ir skelbėme 16 rugsėje, kaip sakiau, tuomet buvo paskelbtas komunikatas dėl kapitalų rinkų sąjungos projekto Jame iš esmės buvo sakoma į klausimą, kuris tuo metu sklandė ore, Tai yra, ar kapitalo rinkų sąjungos projektas tebėra tikslingas, buvo birš, birželio 23-osios nubalsavus Šimtinės karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos ir iš tiesų komunikate labai aiškiai tai buvo pasakyta, kad, kad taip, tai yra tikslinga, negana to reikia spartinti jau vykstančias reformas ir turbūt reikia kelti na, E, didesnės ambicijas šiam projektui, nustatyti didesnės ambicijas šiam projektui. Praėjome nauja, e, naujas iniciatyvas, įvardyjome kai kurias naujas iniciatyvas, e, leidome tas rytis, kurios tarsi buvo tabu iki šiol, tai pažiūrėkime pasiūlymų, tam, kad būtų galima suderinti kai kuriuos ir tikrai kai kuriuos aspektus e, nacionalinių bankruotų įstatymo, kad e, sąžiningi verslininkai gautų antrą galimybę, pasiūlymas e, patvirtintas pernai spalį, dabar nagrinėjame galimybę į, sukurti savanoriškos pensijos produktą Europoje, tai aišku galėtų papildyti uh, nacionalinės pensijų sistemas ir tai galėtų būti gera investicinė priemonė ateityje ir kaip tik tai dėl to pasiūlymas galėtų būti patvirtintas dar šiais metais. Kaip ponas Gautierė minėjo, mes dabar renkame e, informaciją iš interesuotų šalių, konsultuojame su tais, kas nori e, dis diskutuoti. Konsultu konsultacijos pradėtos prieš poras e, savaičių, jos vyks iki kovo 17. -osios Visa informacija apie konsultacijas pateikiama internete. Mūsų svetainė klausimas yra paprastas. Mes tiesiog apibendriname e, visą tai, kas, e, kas padaryta yra ir klausime, ar to pakanka, ar reikėtų galvoti apie kažką tai papildomo, apie naujas galimas iniciatyvas. Na, svarbu pažymėti, kad visa tai prisidės e, prie vidurio laiko tarp peržiūros, tai bus e, skelbiama šiemet birželį, vėlgi e, bus parengta apžvalga, apibendrinimas ir galbūt bus parengtas veiksmų planas likusiam komisijos kadencijos laikotarpiui, o gal netgi ir ilgesniam laikotarpiui. Aišku, dabar Mes laukiame visų e, nuomonių ir turbūt visi turėtų kūrybiškai tai žiūrėti. Ir e, iš tiesų kapitalų e, rinkų sąjungo, tai daugybė iniciatyvų, taip pat ir neteisėkuros, taip pat yra ne, ne, ne viena iniciatyva E, kurį galėtų gyvendinti atitinkamas sektorius, valstybės narės. Tai iš tiesų yra daugybė galimybių prisidėti prie šito projekto, tai iš tiesų yra projektas orientuotas į verslą, ekonomikos augimą ir mums reikia paramos iš visų. Be to, e, kaip sakiau, vykdėme plačias konsultacijas dėl galimų nepageidautinų pasiekmių. Uh, šitos sąrangos, e, gavome šimtus atsakymų į tai mūsų klausimyną ir šio darbo rezultatai leido komisijai susidaryti geresnį vaizdą e, dėl, dėl to, kaip pastarojo meto sąrangos reformos galėjo nepageidautinai e, pavei, paveikti sklandų finansinių paslaugų rinkos veikimą, ar galbūt kažkur tai tai prisidėjo prie darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo, finansinio stabilumo. Aš žinau, kaip sakiau, pagrindinės išvadas pristatėme praeitų metų lapkričio komunikate. Aš nevardysiu viso iniciatyvų sąrašo. Uh, tų iniciatyvų, kurias ketiname įgyvendinti po konsultacijų, bet norėčiau sutelkti į keturias pagrindinės sritis, kurios buvo e, įvardytos e, kaip sritis, kuriuom domimasi. Tai bus e, pagrindiniai keturi tikslai, į kuriuos bus orientuotas paskesnis darbas. Pirmiausia, sakėme, kad turime užtikrinti, kad mūsų taisyklės nekliudytų uh, ekonomikos finansavimui ir tikslus galima pasiekti įvairiais būdais. Turime pasirinkti tuos būdus, tuos kelius, kurie būtų labiausiai orientuoti į ekonomikos augimą. Turime, pavyzdžiui, gerinti finansavimo sąlygas MVI. Ir kaip tik tai todėl, kaip panas Gutėris sakė, pasiūlėme išplėsti e, MVI e, E, paramą ir tai taikyti visom paskolom, taip pat ir tom, kurios didesnės negu pusantro milijonų eurų. Taip pat turime užtikrinti, kad bankai ir draudimo bendrovės būtų tinkamai skatinti investuoti ilgalaikius projektus, infrastruktūros, pavyzdžiui, projektus. Ir jau padarėme pakeitimus e, e, nemokumas 2 e, sąrangoje ir tai leidžia draudimo bendrovėms investuojančioms į ilgalaikius infrastruktūros projektus jau dabar turi, turi priemonės, kad galėtų to pasinaudoti. Antras rytis - proporcingumas, tai turės minės svarbos, turime atsižvelgti į visus rizikos veiksnius verslą iš tiesų visiems netiks vienas kurpalis, vis tada taip galvojame, tačiau iš tiesų em, em, empiriniai įrodymai pateikti konsultacijų metu rodo, kad reikia būti ypač atsargiais, laikantis šitos svarbaus principo ir greičiausiai peržiūrėsim galiojančius teisės aktus, siekiant užtikrinti paparsingumą. Trečia, E, perteklinės administravimo naštos e, šalinimas, e, pavyzdžiui, ataskaitų atskleidimo srityje. Mes suprantame, kad ataskaitų teikimo ir atskleidimo prievalės kartais sukuria labai didelę našą. Kita vertus turime užtikrinti, kad priežiūros ir reguliavimo institucijos turi turėti informaciją, kad tinkamai galėtų atlikti savo darbą. Kita vertus turime įsitikinti, kad nebūtų dubliavimuose. Uh, E, tarp teisės akto. Ir žinoma, jeigu taip yra, e, tai reikėtų panaikinti, kad e, verslas galėtų lengviau kvepuoti, aišku, nedarant žalos finansiniam stabilumui. Ir galiausiai, ir to ir baigsiu, turime užtikrinti, kad reguliavimo sąranga būtų nusekli, turime užtikrinti, kad nebūtų spragų, nebūtų dubliavimosi. Uh, E, ir nenuoseklumo. Ir čia turime atlikti peržiūrį. Tad e, tiek ir esu pasirengęs toliau dalyvauti diskusijose, sakyti klausimus. Ačiū, Ugo. Įvėjai. E Pirmininkai. Thank you very much. It's a great pleasure to. Ačiū, labai malonu dalyvauti šiame posėdėje. Norėčiau pirmiausia išsakyti štai kokią mintį. Prieš porą savaičių lankiausi Hongkongė, e, didelėje finansų konferencijoje. Ir nustebau, kaip koks negatyvus ES e, naratyv, naratyvas, kalbant apie ES e, bendrą finansų rinką. Tiesiog e, mes kalbėjome apie tai, kad ES didėja segmentacija Tačiau per pastaruosius šešerius metus mes atrodo dirbame visiškai priešingą kryptimį, tiesiog vidaus rinkoje mes dar labiau segmentavomės ir yra dirbama trimis kryptimis siekiama bendrų taisyklių visoms finansų institucijoms visame mm, bendroje rinkoje ir taip pat siekiame įgyveninti didžiojo dvidešimtuko nuostatas. Bet ES trys e, finansų, finansų rinkos e, e, priežiūros agentūros, bet to yra sukurt, įkurtas bendras problemų sprendimo mechanizmas ir be to ES kapitalo institucijų bendra situacija turėtų būti vertinama. Taigi finansų rinkų integracija pastaruoju metu didėja, tačiau e, tarptautiniu mastu to negalime pasakyti po krizės. Taigi pirmoji pastaba, kurią reikėjo pastat, pasakyti, tai yra, mes bandome taisyti situaciją ir mes norime grįžti prie finansų e, rinkos reintegracijos. Taip pat reikėtų pasakyti labai svarbų dalyką, kad bendras komitetas apibendrinė ES krizių valdymo tarnybą ir sprendžia įvairiausius tarp sektorinius klausimus ir mes sutelkėme daug dėmesių reguliariai rizikos e, vertinimo veiklai ir mes atlikome daug bendrų darbų ir žinoma e, reaguojame į bendro intereso klausimus, tai kai kalbame apie rinkų infrastruktūrą, apie e, sektorizaciją ir kitus dalykus. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į tris temas. Pirmiausia, bankininkysės rytis, bankų sąjungos klausimas Ir taip pat reikėtų pakalbėti apie naujasias technologijas, apie finansinės inovacijas, kadangi jos turi atsispindėti ir naujose reglamentuose, ir naujose struktūrose. Bankininkystė, vertinant iš ES institucijų požiūrio, reikėtų pasakyti, kad bankų sąjunga tampa vis svarbesnis veiksnys, kadangi bankų sąjungos stiprėjimas reikalauja ir didesnio teisinio reglamentavimo, priežiūros. Ir tos priežiūros institucijos susiduria su pramonomis, kadangi reikia taikyti labai skirtingus teisės aktus, uh, E, ypač kai iškyla ginčiai bylo, teisminėse bylose, kadangi reikia išsaugoti, nac, išlikti, iš, išsaugoti m, mm, lankstumo teisę valstybėms narėms kadangi yra tam tikri subordinacijos reikalavimai ir kita vertus jūs esate teisus, kad mm, mūsų finansų rinkoje sistema yra labai įvairi, įvairialypė. Ir dėl to reikia sukurti pačius bendriausius veikimo pagrindus, reikia vadovautis proporcingumo principu, tai yra vienas iš svarbiausių principų. Tiesiog mes turime pereiti prie homogeniškų ES teisės aktų, tačiau jie turėtų uh, leisti atsižvelgti į sudėtingumą, į atskiro banko rizikos lygmenį. Taigi tai yra labai sudėtingas iššūkis, mes rengsime tinkamą dokumentą su pasiūlymais šiuo klausimu. Kalbant apie bankininkystę, bankų sistemą, reikėtų pasakyti, kad jūs minėjote ir kad mes iš tikrųjų daug nuveikėme uh, užbaigdami bankų sektoriaus reformas ir šiais metais mes e, parengsime mm, bendrų taisyklių savadą, o po to mm, apibendrinsime ir antrinės teisės aktų nuostatas ir paminėsime 2009 metų finansų reglamento mm, nuostatas. Tačiau reikėtų kalbėti apie tai, kad pirmiausia reikėtų stiprinti kapitalo pozicijas, taip pat reikia identifikuoti, kokios problemos kyla prieinant prie e, kapitalo. Ir mes daug nuveikėme stiprindami kapitalą, taip pat įvertiname problemas, tačiau keisdami, derindami teisės aktus mes šiek tiek atsiliekame. Yra mm, tam tikrų gerų naujienų, tačiau šitas gerėjimo procesas yra pakankamai lėtas. Ir jeigu tai nepaspartysime tempo, tai mes artimiausių metų pasieksime tik tai iki krizinį lygmenį. Reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp reguliavimo ir augimo. Kai mes kalbame apie kapitalo reikalavimus ir kai mes kalbame apie augimą, tai turime prisiminti, kad mes vėluojame derindami, keisdami teisės aktus, kadangi reikia paskubinti procesus, leidžiančius ekonomikai skolinti lėšas, kad užtikrintume augimą. Taigi, pirmiausia, mes turime stiprinti priežiūros gebėjimus. Kita, mes turime gerinti nacionalinę teisės sistemą, kuri leistų greitai gauti paskolas iš bankų. Ir ir galiausiai reikia sukurti veiksmingesnį, veiksminę antrinę rinką. Tiesiog kol kas tokios rinkos nėra ir mes e, turime tik tai keletą, keliolika specializuotų mm, investuotojų, kurie gali investuoti į šitas specifines rinkas. Taigi mes siūlome, aš asmeniškai manau, vakar Luksemburgė aš kalbėjau apie tai, kad mes pažvelgdami į krizę Japonijoje, Šiaurės valstybėse, JAV, taip pat ES, Airijoje, Ispanijoje, turime suprasti, kad mes turime perimti bankų balanso užtikrimo problemas ir mes turime pagalvoti apie tai, kaip sumažinti, kaip e, pagerinti situaciją ES bendrovėms. Kapitalų e, rinkų sąjunga. Mums akivaizdu, kadangi krizė parodė, kad Europos ekonomika priklauso nuo paskolų iš bankų ir jeigu bankai turi problemų, tai ekonomika uh, susiduria su problemomis. Todėl bankų sąjungos um, užbaigimas ES ekonomika yra lemtingas veiksnys. Komisija teisingai teigia, kad tai labai svarbu e, pinigų sąjungai, daug svarbiau jai negu bendrai finansų rinkai. Todėl, kai mes kalbame apie e, vertybinių popierių išleidimą, apie tai, kad reikia įtraukti taip pat ir pensijų e, produktus į sistemą, kadangi tie, kurie e, turi santaupų, kad jas nukreiptų ilgalaikiam, laik, ilgam laikotarpiu į šią sistemą. Be to mes matome, kad labai greitai keičiasi technologijos ir tai yra papildomas iššūkis mums atsiranda nauji subjektai rinkoje ir technologiniai gigantai, o ne įprastos finansinės bendrovės atsiranda. Tai žinoma yra gera žinia, tai yra naudinga vartotojams ir finansinėms paslaugoms, tačiau šitos paslaugos tampa, nors ir tampa prieinamesnės, tačiau e, reguliatoriai turi užtikrinti, kad vartotojai būtų apsaugoti, kad e, būtų vykdomi saugus mokėjimai. Būtent tuo mes dabar ir užsimamame. Mes tiesiog renkame informaciją apie e, vartotojus ir mes dabar dėgiame automatizuotas duomenų tvarkymo sistemas ir taip pat renkame duomenis iš socialinės žiniasklaidos, todėl parlamentas ėmėsi iniciatyvos e, sukurti tam tikrą darbo grupę Think Tank tais klausimais. Kai Jungtinė karalystė e, paliks ES, mes vėl turėsime grįžti prie e, finansų rinkos restruktūrizavimą. Dėkuoju. Balts. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, prieš vienerius metus ES plenarnėje sesijoje mes priėmėme pranešimą apie ES finansų rinkų reglamentą. Jam buvo pritarta balsų dauguma. Iš tikrųjų, mes palankiai įvertiname, vertiname tos procesus ir, žinome, mes pradėjome, e, e, pritarėme iniciatyvai, kuri vadinasi e, įrodymų surinkimas, call of evidence. Mes tuomet apsisprendėme, kad reikalinga atlikti išsamų tyrimą, kuriame būtų įvertinta praėjusiu metu patirtis ir kad būtų įvertintas bankų sąjungos poveikis realiai ekonomikai ir e, įvertinti tai, kaip visą tai atsilieps tarptautiniam ES konkurencingumui. po finansų krizės ekonomikos ir finansų komitete buvo galvojama apie įvairios veiklos subendrinimą įvairiais lygmenimis. Mes tiesiog e, norėjome, kad nebūtų užsimama reguliavimu tose srityse, kur mes pasiekėme tikslų, o padidinti pastangas tose srityse, kur situacija yra per daug sudėtinga. Europos komisija savo darbo tvarkėje dėl geresnio reglamentavimo tiesiog e, ėmėsi ekspost, ekspost ir eksante didesnio regul, e, reglamentavimo. Komisijos tarnybos pateikė savo pasiūlymą dėl e, raginimo teikti įrodymus. Manyčiau, kad tas pasiūlymas nebuvo pakankamai kokybiškas, kadangi komisija tiesiog e, e, nesėmė e, kiekybinio reglamentavimo peržiūrėjimo. Tiesiog komisija nepateikė tokio įvairiapusiško pasiūlymo, kad kapitalų rinkos sąjunga iš tikrųjų galėtų būti užbaigta. Todėl mes ir toliau manome, kad poveikio tyrimas turėtų būti atliktas, jis turi būti išsamus Ir mes norėtume, kad teisės aktų pasiūlymai turėtų būti nežalingi finansų sektoriui ir kad būtų užtikrinta interesų gynimo pusiausvyra, turint omenyje mažuosius ir dėliuosius subjektus finansų rinkose. Parlamentas e, savo rezoliuciją e, paminėjo ir kitus svarbius dalykus. Pavyzdžiui, Mes pasisakėme už tai, kad nuolat būtų tikrinama ar laikomasi proporcingumo principo. Ta patikra turėtų atlikti bent kartą per metus. Komisija savo komunikate nurodė teisės aktus, kurie neva užtikrina proporcingumo principo laikymasi. Ekon, žinoma, įvertinti šitas, tos teisės aktus, kai mes imsimės sektorinių teisės aktų. Tačiau aš dar kartą noriu pasakyti, kad mes laikomės visuminio požiūrio ir mes norime, kad proporcingumo principas būtų taikomas visiems finansų sektoriams, nepriklausomai nuo to, ar tai būtų e, maža bankininkystės įmonė, maža pašto dėžutė ar didžiulė bankininkystės įmonė. Galiausiai juk yra svarbiausias veiklos turinys, o ne įmonės dydis. Tiesiog dar kartą norėčiau paraginau, para, paraginti komisiją palankiai įvertinti mūsų pasiūlymą dėl daugiau proporcingumo principo taikymo. Trečias aspektas savo rezoliucijoje mes pasisakėme, kad būtų sukurtas nuoseklus trečiųjų šalių režimas. Kol kas šitas režimas yra labai e, suskaidytas ir mes negalime niekaip to paaiškinti mūsų tarptautiniams partneriams. Viskas priklauso nuo finansų sektoriaus pobūdžio, nuo laikotarpio ir daug kas priklauso nuo politinės situacijos. Reikia susitarti dėl bendrų principų, kurie visiems būtų taikomi ir kuriuos eksante būtų galima patikrinti. Jie būtų patikimesni. Tai svarbu dar ir dėl to, kad mes turime galvoti apie būsimą Junktinės karalystės išstojimą iš ES ir reikia pagalvoti apie tai, kad per ateinančius dviejus, trečius, trejus metus e, šita Junktinės karalystės įstojimo tema mums rūpės e, ypatingai. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie mūsų santykius su JAV. Komisija neatsakė į mūsų rezoliucijos argumentus, dėl to tenka apgailestauti kita vertus mes pasisakome už geresnę ir skaidresnę teisėkūrą. Mes manome, kad ne tik tai komisija turi imtis e, teisėkūros iniciatyvos teisės, ji turi tą daryti, tačiau kita vertus ji yra atsakinga už tai, kaip yra vertinami ES teisės aktai. Be to komisija turi ypatingą teisėkuros vaidmenį, Be kitako, mes parlamente taip pat įgavome papildomų įgaliojimų. Mes su Europos mm, ombudsmeno agentūra praėjusiais metais turėjome labai įdomių susitikimų. Mes kalbėjome apie tai, kad reikia kurti bendrus standartus, bet to Kita vertus, reikėtų pagalvoti apie tam tikrą laisvesnį įgaliojimų traktavimą. Būtent tokio mes laikomėsi, kai kalbame apie ES audito tarnybą. Jeigu teisėkuros institucija nesijima savo priedermių, Aufsichtsbehörden liegt das weiter. Tai žinoma, už tai neatsakingos yra komisija ir kitos institucijos. Kolegos e, e, ESMA ir EJOPA aptars mano iškertus klausimus. Aš manau, kad EPAI e, tai nėra taip svarbu, tačiau kitos priežos institucijos praeity, praeityje tiesiog dubliavo savo veiklą. Aš baigdamas noriu pasakyti, kad šitas pasikeitimas nuomonėmis su Europos komisija, su bankų atstovais, su nacionaliniu parlamento atstovais yra labai naudingas. Kolegos, jūs matote, kad gyvas Finansmarkt. Nuomonių keitimasis mums su Europos komisijos nariais yra nesvetimas dalykas ir tokiuose ginčiuose mes galime išsakyti savo nuomonę, o tai galime padaryti sėkmingai, kai visi aiškiai išsako savo nuomonę. Ačiū, ponai Balsui, taip pat. O dabar pradėsime diskusijas. Mm, kalbėtų iš nacionalinių parlamentų. Abien Keller. Prancūzijos atstovė. Mesiu. Euh, Ačiū pirmininkė. Kolegos visų pirma, norėčiau sutelti dėmesį į breksito padarinius. Um, direktorius Ugobasi ir pirmininkas Andrė Enrija kalbėjo apie iššūkius. Ehm, ir ypač jūs, pirmininkė Enrija, kalbėjote apie mm, fragmentaciją mm, kapitalo e, rinkų griuvimą. Ehm, Britai paskelbė, kad jie nesieks paso tipo mm, leidimų dėl visų paslaugų ir jie nori kiekvienam sektoriui, kiekvienam produktui specifinių sprendimų. Ne paso, kuris apimtų visą E, sektorių, bet kažko tai tokio, kas būtų padaryta dėl trečių valstybių, kaip kitose srityse, kad būtų specifiniai kiek, daug, sprendimai kiekvienam produktui. Tai ką Jūs galvotumėt apie tai, galvojant apie ES e, bendros rinkos 27 ar 28, sakykime, e, narių interesus, čia ar Didžioji Britanija liktų ar neliktų, pavyzdžiui, kokie būtų pagrindiniai klausimai keliami dėrybose su Britanija, kad būtų galima sustiprinti rinkas ir ypač dažniausiai būtent juk Britų taisyklės yra taikomas finansų sektoriui. Paulo Guerri. Ačiū, Paulo Guerri iš Italijos socialdemokratų atstovas. Thank you very much. Ačiū. Pirmininkė, man atrodo, visi prelegentai ir Manau, dauguma mūsų galvojame, kad e, bankų, kapitalo rinkų, sąjungų procesai yra lemiamos svarbos. Jie dar gali sukurti tikrai kolektyvinės europinės e, vertybės, bet tikrai kapitalo rinkų sąjunga toli gražu dar, dar nepasiekusi sukūrimo. E, pirmieji etapai yra šioje srityje ir jeigu bus vėluojama bankinės sąjungos kapitalo rinkos sąjungos srityje, didžiulė rizika kyla netgi e, euro išlikimui, tai reikia skubių priemonių ir manau, e, čia yra keli variantai, kuriuos būtų galima svarstyti. Aptarčiau bankinę sąjungą e, visų pirma buvo daug kartą sakyta ir, ir kartota, kad tas projektas dar yra tik tai sukūrimo proceso viduryje. Mes neturime jokių garantijų dėl um, bendrų garantijų dėl indėlių, mes neturime taip pat ir, um, pavyzdžiui, pertvarkymo garantijų. Jeigu būtų rimta e, krizė ateityje, jeigu įvyktų rimta krizė, ką kiekviena valstybė darytų, jau 2090 mes matėme, kad kiekviena valstybė sprendė krizę atskirai, pavieniui ir matome, kokios dėl to buvo problemos. Manau, kad reikia Europinės indėlių garantijos sistemos, ji turi būti išbaigta, užbaigta e, su komisijos teisėkurniais pasiūlymais. Su e, būtų sukurta indėlių garantijų sistema, kaip planuojama, tai būtų labai svarbu, bet dar svarbiau būtų sukurti bendrą pertvarkymo mechanizmą ir bendro um, pertvarkymo fondo kapitalizavimo mechanizmą. Tai būtų svarbu, norint užtikrinti, kad būtų kreditorių uh, žlugančių bankų uh, gelbėjimas savomis lėšomis. Uh, ir kad būtų papildomos priemonės, jeigu savomis lėšomis gelbėjimo nepakaktų. Ir krizė mums aiškiai parodo, kad šiandieniniai finansiniai pajėgumai bendro pertvarkymo fondo yra nepakankami ir ateityje, jeigu būtų finansinių krizių, jų tikrai nepakaktų. Tai aš norėčiau paklausti, ar būtų čia kažkokia tai galimybė sustiprinti e, tokio tipo mechanizmą ir ar būtų galima kurti tokį eurozonos saugiklį ir stabilumo mechanizmas, kad tai būtų šalia, lygiai grečiai, kad būtų galimybė mm, kažkokią užtikrinti tas garantijas bendram pertvarkymo fondui, kad bankinė sąjunga būtų stabilesnė ir atsparesnė finansiniams sukretimams. Aišku, jeigu mes sutartumėm, kad Europos stabilumo mechanizmas evoliucionuotų tokią kryptimį, tai tuomet greta to, aišku, turėtų stiprėti ir to mechanizmo finansinis atskaitomumas. Ypač reikia numatyti tai es teisėkūrinėme procese. Ir aš norėčiau prelegentų paklausti, ką jie galvoja apie tai, kad reikėtų tokio tipo sprendimo šiai problemai. Šiandien neturime efektyvių finansinių e, saugiklių, kurie, garantijų, kurie leistų spręsti uh, tokias e, situacijas, aišku, mes nenorėtumėm, kad ta krizė įvyktų, bet jeigu ta krizė įvyktų, tai neturėtumėm tų saugiklių. Ori Vestlund. Ori Vestlund, Švedija, socialdemokratai. Eh, Ačiū pirmininkė. Manau, jog labai svarbu, kad dabar kaip žmonės ir prekės kapitalas gali laisvai judėti, aišku, viskas turi tinkamai e, veikti, remiantis e, e, būtina sąranga. Jei pažvelgtumėm į finansų ir kapitalų rinkų sąrangą, tai a, kyla problemų ir norėčiau atkreipti dėmesį į vieną jų. A, nepakankamai laiko skiriame tam, kad padarytumėm e, tai kaip ir kitose sritise, kad turime e, vengti pernelyg sudėtingo reguliavimo. E, tai svarbus klausimas ne tik tai švedijai, finansų ir kapitalų rinkose paprastai veikia uh, stambios institucijos, bet dalyvauja ir smulkios. Aišku, didžiulės bendrovės turi prievolių vykdymų skyrius ir gali stebėti naujus teisės aktus, bet smulkiom įmonėms sunkiau tai padaryti ir čia reikėtų pasiūlymų. Uh, komisijos. Ar aišku, reikėtų užtikrinti, kad kai pasiūlymus toliau nagrinėja parlamentas, tie pasiūlymai nebūtų dar labiau e, e, komplikuoti, netaptų dar sudėtingesni. Tai svarbus klausimai. Esu anksčiau dirbęs konkurencijos taryboje Švedijoje labai e, daug daroma siekiant geresnio reglamentavimo. Švedijos tengiamės gerinti reguliavimo sąrangą, supaprastinti ją, bet e, e, ir iš išorės gauname po to pasiūlymų, kurie yra bereikalingai sudėtingi. Kaip galime užtikrinti, kad e, sistema būtų stabili, kad e, vyktų tinkamas kapitalo rinkų taisyklės kartu, e, mažinant bereikalingai sudėtingus reikalavimus, ypač smulkiom institucijom. Now, uh, Miguel Diegas. Ačiū, Miguel Diegas, Europos parlamentas guoja. Ačiū. Norėčiau užduoti klausimą, nebūtinai adresuotą kaž, e, kažkam vienam iš prelegentų, bet jiems visiems. Kalbant apie bendrą vaizdą, yra tam tikras kontekstas, kuriame sukūrėme bankų sąjungą. Uh, ir e, buvo e, siekta e, spręsti problemas susijusias su tom institucijom, kuriom, kurios per didelės, kad jom būtų leista žūkti. Bet, žūkti, bet, bet kasgi vyksta? Bankų sektorio didžiulė koncentracija. Ir padėtis tai blogėja nuo bankų sąjungos sukūrimo. Tai vienas dalykas, ką noriu atkreipti dėmesį. Antra, ką matome. Uh, tai, kad žengiame atgal. Buvo tokia tendencija po finansų krizijos e, didinti finansų sistemos e, reguliavimą ir e, siekis tarsi buvo gerinti reguliavimo, o dabar žengiame atgal. Jeigu pasižiūrėtumėm prudencinį bankų sektoriaus reguliavimo normą, užtikrinti, kad mūsų bankai būtų konkurencingi palyginti su JAV bankais. Tai turėtų būti prioritetas. Dabar matome, kaip daugiau tokių produktų yra kaip pakeitimas vertiminiais popieriais, bet dabar atrodo, kad tarsi tai ir sukėlė krizę. Taigi, horizontas uh, neaukėsi, turiu galvoju ES ateities horizontą ir kas mane neramina, kad mes dabar tiesiog klojame pamatus kitai finansų kriziai, kuri bus dar didesnė negu 7-8 metų krizė. Ačiū. Kristos Taikūras. Graikija PP. E. Ačiū pirmininkė. Kaip sakėte, projektas labai ambicingas. Turiu galvoje bankų sąjungą ir e, kapitalo rinkų sąjunga, dar pirminkant e, Graikijai jau buvo tie e, du ramšiai 14-15 metais, bet kol neturime trečiojo ramšio, tai yra mes turime turėti veikiančią ES indėlių garantijų sistemą, tai turėtų papildyti nacionalinės garantijų sistemas ir e, ilgainiui tai turėtų būti bendra sistema ir tai turėtų e, pakeisti 15 metų komisijos e, pasiūlymus pasiūlymus, kurie galėtų būti pernelyg biurokratiški kurie iš tiesų neišspręstų krizės plitimo, plitimo problemų. Kartu um, na, parlamentui reikia naujų teisėkuros pasiūlymų, kur būtų vadovaujamas geriausia tarptautinė praktika, kad būtų sustiprinti bazelio ramšiai, kad būtų mažinama rizika. Ir a, um, buvo tinkamai pažymėta, jog būtina užtikrinti proporcingumo principo laikymasi. Reikia realiai vertinamo kapitalo poreikio lygmens turime užtikrinti tokią sistemą, kad būtų kapitalo rinkų sąjunga, kad būtų galima finansuoti verslą ypač MVI, ypač to, to laikotarpio, kai e, bankai vis e, mažiau skolina ir atitinkamose diskusijose galėtumėm pagalvoti apie tai, kaip būtų galima modernizuoti investuotojų apsaugos sistemą, kaip kad darome su uh, su in, in, indėliais. E, e, turime užtikrinti sistemos saugumą. Thank you. João Galamba, Portugalės. Ačiū, João Galamba, Portugalės ND. Labadiena. Norėčiau užduoti porą klausimų, ponai Andrėja Šefe. Pratesiu kolegos iš Talijos mintį dėl to, kas buvo pasakyta apie viduriuką. Ir a, iš tiesų nepavyko baigti kurti indėlių E, draudimo e, sistemos, e, finansinio stabilumo užtikrinimo priemonių. Turime eiti į, į priekį, galvoti apie papildomus kapitalo reikalavimus, galvoti apie tai, kaip būtų galima spręsti viešą įsiskolinimą bankams sakome, kad viena vienai turto klasiai būtų taikoma, taikomi kitokie reikalavimai, kad tokie e, vertybiniai popieriai galėtų būti parduoti, jeigu bus papildomi kapitalo reikalavimai pritaikant e, rizikos e, svorę viešajam įsiskolinimui. Tai iš tiesų reikėtų pasakyti, kad bankams reikia nerizikingo kapitalo ir jeigu tai nebus valstybės įsiskolinimas, e, kas jį pakeis. Panas Andrė kalbėjo apie blogas paskalas ir apie skolinimąsi laisvoje e, rinkoje. Jeigu tai yra bankas ir tarkim, jeigu yra e, skolinamasi e, laisvoje rinkoje, kas e, kompensuos bankams prarastą kapitalą, nes jis bus nemažas. Koks bus tokių priemonių poveikis, poveikis kapitalui, ar bankai už tai susimokės, tai gali tik tai prisidėti prie bankų sektoriaus nestabilumo Europoje. Vakar išsakytas pasiūlymas, kaip aš suprantu, yra asmeninės, e, neturi kažkokio tai institucinio svorio, bet mes kalbame apie konsolidavimą bankų skolinimas e, laisvoje rinkoje. Bet kaip jūs sakote, kad tai bus laikinai saugoma. Ar tai nėra tik tai problemos atidėjai sprendimas? Dėkuoju. Buvo išsakyta įvairiausių nuomonių. Kreipiuosi į pranešėjus, kad jie pateiktų kuo trumpesnį atsakymą, kadangi diskutuosime dar vieną kartą ir reikia baigti laiko posėdį. Šitie klausimai labiausiai tiktų atsakyti Andrėja. Proporcingumas buvo nekarta minimas ir aš galėčiau jūs patikinti, kad mes žiūrime į proporcingumą, kuris būtų taikomas visiems. Tai yra bankams, draudėjams ir taip pat turto valdytojams. Mes tikrai gilinsimės į šitą labai svarbę sferą. Skubumas komisijai labai svarbu veikti sparčiai, tačiau jūs puikiai suprantate, kad ES teisėkuros procesai yra pakankamai sudėtingi, jūs sistemą puikiai išmanote, neturiu ką pridurti, kartais tie procesai užtrunka ilgiau, negu mes pagėdautume. Dėl Brexit galėčiau pasakyti tik tiek, tiesiog negalėčiau prognozuoti, į ką bus kreipiamas dėmesys darybų metu, bet mums atrodo, kad bus labai svarbu, galvojant apie kapitalo rinkų sąjungą. Tai jeigu Junktinė karalystė iš tikrųjų išstos iš ES, tai visoms 27 likusiams valstybėms taps dar svarbiau įdėkti kapitalų rinką savo šalyse ir e, susitarti dėl jos užbaigimo tarp visų 27. Taigi kapitalų rinkų sąjunga taps dar svarbesnė turint omenyje Junktinės karalystės išstojimą. Ant Dėkoju už įdomius atsakymus. Į visus negalėsiu atsakyti dėl laiko stogos, dėl turto valdymo bendrovių. Paskutinėme pasisakymė buvo minėtas šitas klausimas. Žinoma, jeigu bankas savo buhalterijoje turi turto ir jeigu turtas nėra tinkamai atspindėtas pagal savo vertę. Reikia labai svarbu ekonominiais principais įvertinti šitą vertį, kadangi neteisingas jos įvertinimas yra problema ir pačiam bankui. Nesiūloma ką nors keisti iš esmės. Tačiau konstatuojama, kad antrinė finansų rinka kol kas neveikia veiksmingai ir siekime, kad rytoj antrinės rinkos e, veikimas turėtų būti geresnis ir kad būtų galima vadovautis tokią kainodarą, kuri leistų sėkmingai, veiksmingai veikti šiai antriniai rinkai. Jeigu kainos e, būtų aukštesnės pervedimų metu, tai žinoma, e, mes susidurtume su kitomis problemomis. Taigi mes dirbame įprastinį darbą savo konkurencingumo direktorate ir bankas turi turėti galimybių sugebėti e, mokėti tam tikrą kainą ir labai svarbu užtikrinti tinkamą funkcionavimą, kad galėtų tinkamai vystytis ir antrinė finansų rinka ir kad būtų dirbama vadovaujantis tikru ekonominės vertės nustatymu. Yra dar dalykų, kuriuos reikia toliau aptarinėti, tačiau pirmiausia, mes turime įvertinti, ko jau esame pasiekę ES, pavyzdžiui, už, suprasdami, kad yra problemų įvertinant turto kokybę ir dėgiant naują sistemą, kuri leistų užtikrinti integruotą priežiūrą galvojant ilgesniais e, e, masteliais reikia suvokti, kad e, pinigų srautai iš valstybės į valstybę yra didžiuliai ir todėl reikia imtis veiksmų juos kontroliuojant, tačiau kita vertus mes kurdami sistemą nenorime sukurti tokios situacijos, kai bankams nuolat reikės e, injekcijų iš valstybės biudžeto. Dabar bankai e, e, ir kapitalizuojami daug geriau ir labai svarbu yra išvengti situacijos, kai privačius bankus reikės paremti arba gelbėti. Dėl per daug sudėtingo reguliavimo norėčiau atkreipti dėmesį, kad paskutinėme praėjusio šimtmečio dešimtmetyje mes prieimė Bazelis vienas reglamentą. Jisai buvo labai paprastas. Tačiau vadovaudomiesi šiuo paprastu reglamentus bankai sukūrė labai sudėtingas uh, transakcijų, bankų kapitaliz, kapitalo uh, kūrimo schemas ir tai reiškia, kad uh, pati sistema tapo sudėtingesnė. Žinoma, mes puikiai suprantame, kad yra pakankamai daug ir labai išmanių kapitalo kaupimo priemonių iš esmės e, sudėtingesnė teisėkūra vejasi tą sudėtingą situaciją bankų rinkoje. Tačiau kita vertus reikia užtikrinti kuo daugiau proporcingumo ir kad ta sudėtinga situacija, norint ją reglamentuoti, neuždėtų papildomos naštos bankų rinkos subjektams. Kitas dalykas - skaitmeninės taisyklių sistemos suteikia galimybę bankams galimybę patikrinti, ar bankai atitinka taisyklės, tačiau kita vertus, ar mažasis bankas uh, E, e, atitinka bent 10 procentų tų informacijos teikimo reikalavimų lyginant su dideliais bankais. Ir galiausiai trumpai pakalbėsiu apie tai, kaip šita švituoklė juda ar juda dereguliavimo kryptimi. Junktinėse Amerikos valstijose taip pat nagrinėjimas šitas klausimas. Pavyzdžiui, dėl e, e, prekybos, dėl turto vertimo e, vertybiniais popieriais ir dėl vertybinių popierių rinkos. E, šiuo atveju mes turime turėti daug aiškumo, kaip yra uh, kuriamas, kaip yra apskaičiuojama turto vertė, kai yra išleidžiami vertybiniai popieriai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau taip pat paminėti keletą dalykų. Norėčiau pradėsti Andrėją mintį, pasakydamas, kad situacija nėra tokia niūri Europoje, kaip kai kas bandė nupiešti dėl dereguliavimo Iš tikrųjų, gal tas niūrus vaizdas susijęs su uh, metų laiku, su niūre aplinka, niūriu oru. Aš vis dėlto matau tam tikros pažangos, gaila, kad kai kurios politinės jėgos nenori jos pastebėti. Jau dabar pastaruosius šešius šešis, septynerius metus labai intensyviai mūsų komitete parlamente užsimame finansų rinkų reguliavimo problemų sprendimu. Iš tikrųjų bandome suderinti įvairius aspektus ir žinome, bandome įsigilinti į finansų rinkos galiojančius teisės aktus dėl ES finansinių paslaugų bendros rinkos ir kapitalų rinkos Šitas projektas yra daug svarbesnis, turint omenyje, kad Junktinė karalystė prieimė sprendimą išstoti iš ES. Todėl, manau, labai svarbu tai, kad atsakingas komisaras Valdis Dambrovskis, atsakingas už finansų rinkas, pasakė, kad jisai imsis iniciatyvos toliau forsuoti finansų paslaugų bendros rinkos e, kūrimo procesus. Taip pat norėčiau pasakyti, kad kapitalo rinkų sąjunga turi padėti Europai, Europos sąjungai pirmiausia. Ir svarbiausia, nepadaryti tos pačios klaidos kai prasmingas projektas yra forsuojamas, o įvertinant tuos privalumus, kuriuos turime susikūrę Europoje, tiesiog jie nustumami į šalį. Kapitalų rinkų sąjungos idėją reikia toliau. Mm, stiprinti, tačiau vis dėlto mes e, neturėtume susilpninti kapitalo rinkos, turėdum omenyje, kad Europoje 70 procentų finansavimo yra teikiama iš mūsų bankų. Ir manyčiau, tai turėtume turėti omenyje, kai kalbame apie kapitalo rinkų sąjungą. Taigi reikėtų pagalvoti, kad nenukryptume nuo įprastinio kelio. Papildomi reikalavimai bankų kapitalui. Nežinau, ar tai yra reikalingas dalykas, tačiau klausimas yra iš tikrųjų įdomus. Aš bent jau manau, kad aptardami Bazelis 4 reglamentą šitą temą turėsime vis dėlto paliesti jos neišvengsime, kadangi šiuo metu yra pakankamai daug neiškumo dėl Junktinių Amerikos valstijų galimo elgesio svarbiausio mūsų partnerio anapus Atlanto. Taigi mes turime pagalvoti apie papildomus reikalavimus kapitalui pagalvoti. Ir galiausiai breksitas. Iš tikrųjų, kolegės Keller klausimas yra pagrystas, kokiais interesais vadovaujasi rinkosi, pažvelgus į jas reikėtų pagalvoti, kad ir po Brexit įmonės liks ES kontekste ir tada reikėtų, reikės dėrėti, žinoma, su Junktinė karalystė kadangi Londonas ko gero ir po išstojimo taps Europos finansų centras, tačiau ko gero ES neatsisakys savo teisėtų interesų darybose su Junktinė karalystė, pavyzdžiui, euro clearings, euro užskaitos dalykai bus taip pat aptarinėjami, tačiau aš nemanau, kad šita situacija liks nepakitusi ir po Junktinės karalystės išstojimo. To... Ačiū ir dar paskutiniai penki kalbėtojai. Prašau ne ilgiau kaip dviejų minučių maksimaliai. Penkiaus iš EVP Vokietija. Ačiū pirmininkė, dėkoju. Paminėsiu tris dalykus svarbius Vokietijoje. Pirmiausia, teisinis reguliavimas. Mūsų šalyje yra labai daug vidutinio dydžio bankų ir labai svarbu užtikrinti dvigubą proporcingumą. Tiesiog reikėtų kitaip e, vertinti šituos bankus ir neuždėti didelės naštos ant mažų bankų pečių. Indėlių draudimas Vokietijoje suprantama, kad tai turėtų būti trečiojo ramščio aspektas, tačiau, žinoma, susidurime su tam tikru pasipriešinimu. Pirmasis ir antrasis bankų sąjungo ramščiai dar nėra tokie taip sėkmingai veikiantis, todėl galbūt šiek tiek ankstyvoka kalbėti apie trečiąjį ramstį, kadangi iškyla problemų dėl to, kad daug bankų užtikrina savo uh, mokumą, kadangi turi pakankamai daug valstybės indėlių, valstybės kapitalo ir todėl pirmiausia, kai mes kalbame apie indėlių draudimą, turėtume vengti, kad imtumėmės drausti valstybės indėlius mažuosiuose bankuose. Kitas dalykas, nereikėtų uh, socializuoti viso šito proceso, jeigu mes kalbame apie šimtaprocentinį e, mm, indėlių draudimą. Pirmiausia, mes turime pasirūpinti, kad pirmiausia būtų įvertinama klasterių rizika, kai valstybė teikia e, paskolas, kitas dalykas nenaudojamos paskolos. Aš manyčiau, kad čia mes susidurime su moralinė problema, kadangi nepakankamai įvertinama nuosava rizika ir pasinaudojama e, tuo mm, ventiliumi, kai šita rizika yra perkeliama į kitą sritį. Žinoma, yra pakankamai priežasčių, kad ta sistema yra, būtų kuriama, tačiau labai svarbu, kad šita sistema nepakištų, mm, netvertų kliučių mums patiems. Enrico Brillančio Dijas, Portugal. Enrico Brillančio Dijas, Portugalija, socialdemokratai. Eu tinha e, três questões rápidas. Ačiū. Turiu tris labai trumpus klausimus. Visų pirma, dėl a, valstybių skolos rinkų, kaip kokį poveikį turi kapitalo reikalavimams bankams, ne vien tik tai eurozonai. Šiuo metu yra daug spaudimo dėl kapitalo reikalavimo. Uh, bankams. Žmonės sako, kad tai yra labai svarbu, nes tai užtikrins ES bankinio sektoriaus tvirtumą. Tačiau mes neišsprendžiame struktūrinių problemų bankinėje sąjungoje. Turime bendrą pertvarkymo fondą, bet realių garantijų, taip pat turime indėlių garantijų sistemą. Jeigu visą tai apjungiame, turime tokią situaciją, kur uh, Na, mes norėtumėm tokios situacijos, kad jeigu kiltų krizė, mokesčių mokėtami netektų paskui apmokėti visų sąskaitų. Ir reikia suvokti, kad jeigu pažiūrėtumėme kai kurias valstybės narės, pažiūrėjau, Portugalija, galiausiai juk buvo mokesčių mokėtojai, kurie viską turėjo sumokėti. Tikrai sudėtinga yra e, kontroliuoti e, pertvarkymo institucijų sprendimus pagal ACB. Uh, Tai klausimas būtų, ką galime padaryti, kad galėtumėm užtikrinti griežtesnę tų sprendimų kontrolę, ką galėtumėm padaryti, kad paspartintumėm bankų sąjungos pagrindinių ramščių kūrimą. Noriu pabrėžti dar vieną dalyką dėl prospekto direktyvos peržiūros. Portugalijos, Portugalas, e, Portugalijos parlamentas ir kartus Europ, ekono, Europos reikalų komitetas ir ekonomikos komitetas dirba kartu ir jie nusprendė, kad prospekto direktyvos peržos nepakanka, kad kapitalo rinkos būtų tinkamos, turint omenyje mažų vidutinių įmonių situaciją. Tai reikia padaryti daug daugiau. Uh, Aš galvoju, kad mes tikriausiai čia praleidome puikią progą kapitalo rinkas iš naujo paleisti į veiklą, kad tai būtų um, alternatyva bankinėms paskoloms. Man atrodo, kad prospekto direktyva yra peržiūrima labai ribotai. Balūras. Kerasimas Balūras iš Graikijos guė. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, τραπεζική ένωση αλλά κάρτ δεν μπορεί να υπάρξει. Ačiū pirmininkė. Bankinė sąjunga negali būti tokia, kad kiekvienas daro, ką užsimano. Europos indėlių garantijų sistema e, turėtų būti garantija visoms valstybėms narėms ir turėtų stabilizuoti bankinę sistemą. Man atrodo, tokiems siekiams pritartų visi Tad turime judėti į priekį su trečiuoju ramščiu. Turi būti konkretus tvarkaraštis tam numatyta. DS turės pradėti veikti per artimiausius šešerius metus. Tuomet maži ir vidutiniai indėlininkai būtų apsaugoti, net ir tuomet, kai bankai susiduria su sunkumais, turėtų būti indėliai saugus, turėtų būti taip pat ir gali, ga, priemonės, kad būtų galima išvengti krizės neigiamų padarinių. Kolegos, garantijų lygiai yra skirtingi skirtingose bankinėse sistemose ES ir iš pietų kapitalas e, yra pervedamas į saugesnės šiaurinės e, valstybės, dėl to kyla likvidumo problemo. Kuomet piliečiai jaučiasi saugus, jie. E, dirba normaliai ir jeigu bankai uh, normaliai veikia, tai tuomet mm, viskas vyksta normaliai. Tuomet bankai užsima savo normalią veiklą, finansuoja ekonomiką ir, ir smulkės ir vidutinės įmonės, kaip pirmininkas sakė. Tai aš noriu paklausti, mm, ką galima padaryti, kad nebūtų vėluojama kuriant idėjas ir kad mm, nebūtų iš tikrųjų vilkinamas tas procesas. Thank you, David Coburn. David Coburn. Europos parlamentas FDD. Grazie, senor Galtieri. Ačiū, pirmininkė Galtieri. Mm, ponui Enrijai, bankinės mm, tarnybos e, pirmininkui noriu užduoti klausimą dėl to, kas pasakė dėl neigiamos e, pozicijos Hongkongi, ypač po Brexit pareiškimo. ES su visų savo reguliavimu iš esmės juda visiškai neteisinga kryptimi nesvarstėte galimybės nesikišti į verslą, palikti verslui galimybės veikti pačiam, nes pernelyg didelis reguliavimas žlugdo rinkas ir paskui nacionalinės valstybės turi viską spręsti. Todėl kapitalas juda jungtinė karalystė, nes ten reguliavimas yra švelnus, nedidelis ir breksitas dar pasparsint tuos procesus. Mm, pernelyg didelis reguliavimas, socializavimas yra pavojingas. Jeigu yra krizė, Kai kurie bankai, kai kuriuose valstybėse narėse pagal skirtingus modelius gali išgyventi, bet jeigu jie visi apjungti į vieną sistemą, jie žlugs visi kartu. Kaip Titanikas, pavyzdžiui, jis būtų o, nenuskendęs, jeigu bent vienas skyrius būtų, išli, bent vienų skyrių daugiau būtų išlikę nepažeista, nepažeistas korpusas. Kodėl Hongkonge viskas vyksta gerai? Todėl, kad nėra pernelik didelio reguliavimo, nėra tokio centralizavimo ligmens kaip Europoje. Mm, Europa iš tikrųjų e, visa apjų, kadangi visa susieta su pančiota, nu, nugarmės į prarąją, jeigu e, kažkas tai pradės griūti. E, manau, kad dėl to reikėtų pergyventi, ypač kai galvojame, kad reikia dar daugiau integracijos. Britanija nori pasitraukti iš ES, kad išvengtų tokių dalykų. Mes tikrai nenorime taip pat um, išvengti ir ekonom... Mes taip pat nenorime, kad būtų ekonominis žlugimas greta mūsų, visai prie mūsų durų. Mes nenorime, kad jūs, Europa, atsidurtumėt blogoje situacijoje. Tai aš raginčiau jūs galvoti, kaip reikėtų sumažinti reguliavimą ES. Speaker eh, Miguel Tiago, por... Miguel Tiago Portugália, GUE. Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de colocar duas notas e, ao mesmo tempo, perguntar como é que olham para essas, para duas evidências. Ačiū, pirmininkė. Du dalykus norėčiau pasakyti. Uh, Visų pirma, Portugalija yra tarsi laboratorija, kurioje eksperimentuojama, bandoma pritaikyti bankų pertvarkymo taisyklės. Be to, priežiūros institucijų yra didžiulė koncentracija Portugalijoje. jeigu bankas bankrutuojamas, matėme, paskui valstybės kišimos reikia dar daugiau. Ir virš valstybinės, Europ... supranacionalinės, europinės institucijos, kuomet bankas bankrutuoja, ką padaro, tai kad tiesiog tas bankas būtų absorbuotas į didesnės bankinės struktūras, pasidalytas didesnių. Uh, Ar iš tikrųjų visos alternatyvos buvo apsvarstytos, juk yra ir geresnių alternatyvų? Ar tai yra kažkokia komunistinė samokslo teorija? Mažesni bankai yra likviduojami ir paskui susirbėmi stambesnius e, tartautinius bankus. Portugalija dabar yra tokia pozicija, kuomet jai grėsia dar desnės krizės ateityje. Ir ką mes darome, mes toliau propaguojame tą pačią sistemą, kom, galvojama, kad yra tam tikrų bankų, kurie yra pernelyg dideli, kad sužlugtų ir panašiai. Iš esmės ir toliau bus tik tai siekiama stambiųjų bankų oligopolijos, kad viskas būtų jų rankose. Ir paskui toliau priežiūros klausimas. Sakome, kad finansinis sektorius yra labiausiai reguliuojamas ekonomikos sektorius, bet iš tikrųjų šis sektorius susiduria su didžiausiamis problemomis ir labiausiai brangiausiai kainuoja mūsų gyventojams. Tai ką mes matome, kad Nežiūrint to, kad um, ant vieno reguliavimo ir priežiūros sluoksnio guldomas nu, kitas ir dar naujas ir dar vienas, vis tiek nieko gero iš to neišeina. Galiausiai bankai tik tai pasidaro neįdomus investuotojams, nes jų investicijų graža yra visiškai neprimtina netenkinanti. Tai mano didžiausias klausimas yra, kaip padaryti, kad finansinė sistema vėl tarnautų politikai ir ekonomikai, o ne priešingai, ką mes šiandien matome. Thank you. Ačiū. Dabar mūsų prelegentai. Gobas visų pirma. Uh, uh, with Andrea, the pleasure to answer on. Rei paliksiu galimybę atsakyti į pastabas dėl bankų, bankinės sąjungos. Aš sutelksiu dėmesį tik tai į dvi, tris pastabas. Mm, visų pirma, dėl atsiskaitimo, ataskaitų reikalavimo, kas yra labai svarbu, tai yra vienas iš svarbios proporcingumo aspektų. Tiesiog noriu patikslinti, ką aš pirmai pasakiau, kad viena vertus, taip, mes šiais metais atliksime uh, išsame, holistinę peržiūrą visų mm, atsiskaitimo reikalavimų, kad turėtumėm visą politikos paketą, kaip ponas Balts ir, ir pageidavo, kad mes padarytumėm, kad būtų galima mažinti naštą, kur reikalinga. Toliau kad būtų galima ir, ir um, priežiūros institucijoms pasiūlyti peno pamastymams, mes pradėjome projektą dėl mm, finansinių duomenų standartizavimo. Čia tikslas yra parengti finansinių duomenų tokią bendrą kalbą, kad būtų galima susikalbėti šioje srityje, kad būtų galima suvienodinti, supaprastinti finansinių duomenų e, bazės, Mes galvojame apie technologinės priemonės, kurias būtų galima įdėkti šioje srityje kad reguliavimo institucijos galėtų lengviau panaudoti duomenys. Dabar dėl prospekto e, trumpai, tik tai dėl to, kas buvo pasakyta, komentaras būtų toks, kad komisijos siekiai buvo didesni, buvo norima aukštesnės ribos iki kurios e, tas pilni prospekto reikalavimai nebūtų taikomi, bet čia vėlgi teisėkurinė dinamika tam tikrų momentų lėmė tai, kad ta riba buvo pamažinta. Bet jau mūsų studijos rodo, kad vis tiek tai jau yra bet kokiu atveju patobulinimas palyginti su ankstesnė situacija. Ir pabaigai gal tokia bendresnio pobūdžio pastaba dėl e, dereguliavimo ir pernelik didelio reguliavimo palyginimo. Aš išgirdau čia skirtingų nuomonių, ar reikia siekti dereguliavimo, ar jau yra pernelik didelis reguliavimas pasiektas. Ir taip, aš tik noriu Jums pasakyti tai, kad atsakymuose į raginimą pateikti įrodymų mes gavome iš visų šio sektoriaus subjektų įvairiausios plataus labai spektro atsakymų. Mes e, padarėme išvadą, kaip sektorius pats vertina uh, kokio lygio yra reguliavimas, ar yra pakankamas ar nepakankamas, tai jiem yra priimtinas tas reguliavimas. Nebuvo iš šio sektoriaus atstovų labai griežto reikalavimo, iškaus reikalavimo, ar tai mažinti reguliavimą, ar tai didinti reguliavimą. Tai mano akimis dabar reguliuojama yra pakankamai, nei per daug, nei per mažai. Tiesiog mums reikėtų, ką dabar padaryti, ką mes da, ir siekiame padaryti, tiesiog reguliuoti geriau. Nedaugiau ar mažiau. Ačiū. Jau vėliausiai dešimt po pirmos mes turime baigti darbą. Prašau dabar Sandrija Enrija. Um, and... Ačiū. Pirmiausia, atsakysiu į klausimą dėl pertvarkymo ir dėl koncentravimuose tarp valstybinių lygmenių. Uh, Um, bankų, kurie pernelik dideli, kad uh, būtų, jiem būtų leista žlugti. Tai pasakytina apie bet kokį sektorių, ne tik tai bankų, pavyzdžiui, automobilių, uh, uh, tarkim, pramonę, kilus kriziai, nes aišku, jeigu kila krizė, jeigu yra pertekliniai pajėgumai, tai iš tiesų vyksta koncentravimasis, tai tarp valstybėmas konsolidavimasis nėra neigiamas dalykas, e, turint e, bendrą rinką, kaip dabar yra. E, bet aišku, jeigu stambėja organizacijos, reikia užtikrinti, kad būtų stipresnė saugikliai. Tai yra globalių lygmenių, ES, kuo stambesnis esi, to kapitalo daugiau turi turėti. turėti turi turėti sisteminės rizikos rezervą, papildomo kapitalo, reikia E, paprastos struktūros, reikia turėti galimybės persitvarkyti, e, kad e, būtum mokus, kad galėtum išeiti iš tos krizės ir kad tam nereikėtų mokesčių mokėtojų pinigų. Na, galbūt gyvendimo prasme tos koncepcijos mes dar ne, nesame įgyvendinę, kalbant apie stambes tarpvalstybinės grupės Europos Sąjungoje, bet tą linkme einame ir tai tinga, teigiamas poslinkis. Dabar uh, E, dėl bogarantinių e, sistemų. E, daug kas tai minėjo, akivaizdu, kad viena indėlių sistema, tarkim, vienoje valstybėje yra mažesnės verties negu viena, viena sistema vienoje valstybėje euro, eurozonoje. Iš tiesų nė, nė, nėra taip kad būtų integruota bankų sąjunga, reikia integruotos indėlių draudimo sistemos, komisija yra pateikusi pasiūlymus ir iš tiesų turime numatytus terminus ir turime pasiekti to kai kas e, rizikos mažinimo klausimą siekia su suverenumu. Ir kalbant apie suverenumą, reikia, reikia sprendimo. Na, iš tiesų, šiandien nėra nulinės rizikos e, valstybių, nes e, bar, bankai nudoja skirtingus modelius, kad sutiktų E, paslaugas e, vyriausybėms. Tai skiriasi ir tarp bankų, ir tarp valstybių e, narių. 11-aisiais iš tiesų buvo numatytas konkretus reikalavimas dėl val, vyriaus, valstybių rizikos, kai, kai bankams kyla tokia rizika, kai iš tiesų valstybės įsiskolimo krizės metu ta rizika buvo labai didelė ir Bazelio komitete apskaitai Europoje dirbame, tai kur bebūtų rizika, tam ten reikalingi reikalavimai ir, ir tiek. Na, ir tai susiję dalykai yra, kad pasiekam tų dviejų dalykų, tai reikia kelio gairių plano, e, bet aišku, mes turime e, to pasiekti, tai, tai remiu dėl reguliavimo klausimų, galėčiau pasakyti, kad dar prieš krizę buvo tokia mintis, kad verslas centrai galėtų, finansų centrai galėtų e, pritraukti verslą, sumažindami reguliavimo reikalavimus, bet tai tai, tai ne, neveikia, jeigu sumažini reguliavimo reikalavimus e, verslui, uh, Tai e, ilgainiui iš tiesų didesnė nuostoliai yra krizės atveju ir stambus e, finansų e, centrai, tarp jų Londonas, Hongkongas pasimokė iš to ir jie dabar iš tiesų taiko griežtus kapitalo reikalavimus, nes ten daugiausia finansinės veiklos vyksta, kalbant apie fiskalinę pajėgumą BVP ir aš manau, kad taip ir turėtų būti. Dėkui. Ja, um... Sehr, sehr kurz, um, drei Punkte einmal. Labai trumpai paminėsiu tris dalykus. Indėlių draudimo tema buvo nekarta paminėta. Mes vėluojame priimdinti sprendimus neva šiuo klausimu, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Pirmiausia, mes turime sutvarkyti visus teisės aktus pagal pirmosius du ramščius Ypač e, turėti omenyje tai, kad e, tie teisės aktai turi būti ne tik tai perkelti, bet ir įgyvendinami valstybėse narėse. Todėl čia negalime kalbėti apie jokį dėlsimą, kai kalbame apie indėlių draudimą. Tiago iš Portugalijos paminėjo kad Bankų sąjungos tyrimo laboratorija tapo Portugalija. Aš kitaip vertinu situaciją, nes manau, kad ten buvo taikomos pakankamai griežtos taisyklės, kadangi jos buvo naujos, tai Portugalijai buvo sunku su tuo susitaikyti. Žinoma, Dėl tyrimų laboratorijos manyčiau, kad tokių požymų aš neaptikau. Coburn kalbėjo apie Brexit ir sako, kad e, šitas išėjimas e, paska, pat paspartins jungtinės karalystės e, įmonių steigimasi įsigimas Junktinėje karalystėje kitų ES valstybių įmonių. Dabar tendencija visai kitokia. Atrodo, kad įmonės tiesiog bando persiregistruoti iš Junktinės karalystės e, ir persikelti į kitas valstybės narės. Gali atsitikti taip, kad galiausiai iš Londono finansų centro iškeliaus labai daug darbo vietų. Dėl Brexit atsakinga be kitako ir Coburn partija. Ta reikia pripažinti. Ačiū už labai įdomią sesiją. Dėkoju visiems pranešėjams, dėkoju nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento nariams. Dabar mes nusipelnėme pietų ir trečią valandą pratesime darbą jau e, aptardami 13 straipsnio konferencijos reikalais.